Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos vardu. Nikola Šmit. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Birželio 26 dieną, penktadienį, paminėjome juodąją dieną, kai buvo keli teroristų iššūkiai, išpoliai, kurie palėtė tris šalis faktiškai tuo pačiu metu, tai yra Kuveitas, Prancūzija ir Tunisas. Tie išpoliai dar kartą mums priminė, koks yra terorizmo pobūdis. Ir tų, kurie užsima tokiais teroristų išpoliais, kokie yra jų kėslai. Mūsų reakcija turi būti griežta ir solidari. 26 dieną taryba paskelbė, kad sustiprinti bus veiksmai kovai su terorizmo grėsme. Kova su terorizmu mūsų atvirai demokratiniai visuomeniai sukuria vieną svarbiausių iššūkių. Tai yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Na ir pirmininkaujantis Luksemburgas tam skirs didžiulį dėmesį. Mes atsižvelgsime į pirmtakų atliktą darbą, taip pat atsižvelgsime ir į išorės bei vidaus saugumo aspektus. Liuks, pirmininkaujantis Luksemburgas ketina pasirūpinti, kad ES laikytųsi darnaus požiūrio kovoje su terorizmu. Požiūrio, kur atsispindėtų ir, vid, atsispindėtų ir vidiniai, ir išoriniai saugumo aspektai. Tvirtas ir vaisingas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, komisijos, išorės veiksmų tarnybos ir ES koordinatoriaus. Mes turime priemonių, tokių kaip Europolas, Eurojust, Sepol ir kitos institucijos, taigi reikia toms priemonėms suteikti reikiamų priemonių ir išteklių mūsų reakcija išpolius Paryžiuje sausio mėnesį, kai valstybių vyriausybių vadovai vasario 12 dieną patvirtino deklaraciją, kuri buvo pagrįsta trimis elementais - užtikrinti piliečių saugumą, užkirsti kelią radikalėjimui ir apsaugoti vertybės ir galiausiai bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais. ES koordinatorius kovai su terorizmu tarybai pristatė ir taip pat Europos tarybai Europos vadovų tarybai pristatė visapusišką ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvenimos tos priemonės. Balandžio 28 dieną Europos komisija patvirtino Europos programą saugumo srityje. Mes ją aptarėme vakar ir kova su terorizmu yra vienas svarbių prioritetų. Ir buvo pabrėžta, kad terorizmas tampa tarptautiniu reiškiniu ir mūsų veiksmai turi būti irgi vykdomi tarptautiniu mastu. Tai reiškia, kad taryba, už, užsienio reikalų ministrų taryba vasario 9 dieną patvirtino priemonės kovai su terorizmu, kuriomis bandoma konkrečiai sustiprinti bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos šalimis, Artimųjų rytų ir Persijos įlankos šalimis bei Turkija ir Balkanų šalimis. Kai kurie atitinkami projektai ir pajėgumai kovai su terorizmu taip pat buvo patvirtinti ir Libane ir Turkijoje buvo jau tokių priemonių gyvendinta. ES koordinatorius kovai su terorizmu nuvyko į Tunisą. Tarp žinybinė misija buvo nusiųsta į Tunisą ir mūsų vyriausiai galiotinė Tuniso premjerui pasiūlė eilę priemonių, eilę paramos priemonių. Galiausiai darbo grupė, kurie atsakinga už strateginės strateginius ryšius buvo įsteigta, kuri turi parengti sąmoningumo ir palaikymo ir e, ryšių kampaniją arabų pasaulyje. Taip pat mes ketiname siekti aktyvaus bendradarbiavimo su NATO, Europos taryba, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, taip pat ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, taip pat bus vykdomas dvišalis bendradarbiavimas su pagrindiniais partneriais, tokiais kaip Junktinės Amerikos valstijos. Birželio 16 dieną vidaus reikalų ministrai padarė išvadą, kad apčiuopiamos pažangos buvo pasiekta pastaraisiais mėnesiais, buvo užkirstas kelias radikalėjimui mūsų šalyse ir taip pat šalyse partnerėse. Tai yra labai svarbu. Ir kaip gali būti, kad mūsų jaunimas, kurie baigia mūsų mokyklas, yra pritraukiami tokių teroristų tinklų. Reikalinga iš esmės čia padirbėti ir tas darbas turi vykti keliais lygmenimis ir švietimo, ir integracijos, ir mūsų vertybių puoselėjimo lygmenimis. Taip pat e, turi būti sukūrėmi atitinkam, atitinkamos organizacijos sąmoningumo e, centrai, jų tinklas. Reikia imtis ir kitų priemonių, tokių kaip sustiprinti Šengeno taisyklės ir turi asmenys būti geriau tikrinami reikalinga baz, duomenų bazė. Ir 15 birželio buvo patvirtinta atitinkama strategija. Taip pat buvo daugiau kalbama ir apie sienų apsaugą. Taip pat reikia labiau prižiūrėti interneto turinį. Nuo Liepos pirmosios dienos buvo imtas atitinkamų veiksmų. Taip pat Europolis, Europolas pradėjo stiprinti irgi bendradarbiavimą su atitinkamais e, partneriais. Tik, tikslas yra sumažinti terorizmų propagandos poveikį, ekstremistų propagandos poveikį, kur, propagandos, kuri e, skleidžiama internetu. Taryba turi veikti skubiai priimti sprendimus, kad ES vardu būtų pasirašytas papildomas Europos tarybos konvencijos protokolas kovai su terorizmu ir kad būtų imtasi priemonių dėl užsienio kovotojų, dėl išorės matmens. Čia yra trys yra partner, partnerystės su šalimis, kuriuose rizika, terorizmo rizika ypatingai didelė. Mes padame tom šalims kovoti su šiuo reiškiniu, taip pat kovoti su socialiniais terorizmo šaltiniais ir priežastimis, kai tarp jaunimo matome didelį nusivylimą, nedarbą ir kai tai sukuria palankės sąlygas samdyti naujus, pritraukti naujus teroristus. Tuniso pavyzdys puikiai tai iliustruoja. Taigi reikia labai aktyviai veikti ir kitą savaitę mes pasiūlysime naują iniciatyvą dėl bendradarbiavimo su Magrebo šalimis. Būtent jaunimo srityje, profesionalaus jaunimo rengimo srityje, nes būtent šią problemą reikia pradėti spręsti nuo jos ištakų, kai kalba eina apie jaunimą, kuris metasi į terorizmą, ar tai būtų Sirijoje ar kitose šalyse. Ponios ir ponai, aš norėčiau sugrįžti prie radikalėjimo temos. Kaip šis reiškinys plinta, ta, tie mastai, kaip jis plinta, tikrai nėra, neramina, nes matome, kad per trumpą, per laikotarpį, per du mėnesius jaunimas tampa labai radikalus ir mes siūlysime konferenciją šią temą kovai su radikalėjimu kalėjimuose, nes panašu, kad uh, tas reiškinys čia yra labai aktualus ir ten dažnai yra išugdomi jauni teroristai. Taip pat e, kalbėsime apie užsienio kovotojus, kurie sugrįžta į mūsų visuomenę. Tai sukuria dar vieną problemą, kurią reikia spręsti. Pone komisijos narė Jarova pradėjo ski siūlyti planus dėl to, kaip būtų galima skirti finansavimą kovai su jaunimo radikalėjimu. Mes siūlysime priemonių, kaip būtų galima kovoti su kitais reiškiniais, kaip teroristai naudojasi internetu ir socialiniais tinklais, ten skleidžia savo propagandą ir verbuoja naujus kovotojus. Mes turime kovoti su tokia teroristų propaganda ir pradėti gerai organizuotą, suvienytą kampaniją žiniasklaidoje. Taip pat reikia kalbėti ir apie ginklus ir priekybą ginklais. Reikia sustiprinti pastangas e, ir geriau keistis informaciją. Vyks neoficialus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas Luksemburgė ir būtent šis klausimas bus sprendžiamas būtent dėl e, švietimo įstaigų ir policijos pajėgų keitimos informacija. Taigi, gerbiami deputatai, kaip vakar sakiau, vidaus saugumo strategija 15-20 metais bus labai svarbi. Tai yra prioritetas e, pirmininkaujančiam Luksemburgui ir tai bus labai aktyvi priemonė ir naudinga priemonė kovoje su terorizmu. Mes turime reaguoti ryštingai ir pirmiausia spręsti šio reiškinio priežastis. Ir mes negalime pasiduoti, pas, patekti į spastus tokių, kurie užsima uh, terorizmu. Mes turime skatinti demokratiją ir vertybės. Ir taip pat imtis atinkamų veiksmų žmogaus teisų srityje. Tai turėtų būti pagrindinis mūsų leitmotivas. Dėkoju. Who? Uh, Dėkui Europos komisijos vardu. Žodis komisijos nariui Dmitris Avramopulos. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbėmieji parlamento nariai. Pasibaisėtini išpoliai e, penktadienį, e, birželio 26, Prancūzijoje, Tunise ir Kuveite, o taip pat ir Somalija, dar kartą pademonstravo teroristų brutalumą ir nežmoniškumą. Visų pirma, komisijos vardu norėčiau pareikšti užuojautą aukų šeimoms ir išreikšti mūsų moralinę paramą ir užuojautą atitinkamoms šalims ir čia Europoje ir už jos ribos. Mes e, stipriausiais žodžiais smerkiame terorizmo aktus ir esame pasiryžę kovoti su šia grėsme. Turime užtikrinti saugumą mūsų piliečiams, tuo pat metu išlaikydami mūsų vertybės. Savaime suprantama, susidurime su nuolat besikeičiančiamis grėsmėmis ir pastarojo meto išpoliai mums tą tikrovę primena. Tyrimai vis dar vykdomi, juos atlieka kompetentingos nacionalinės institucijos. Ta informacija, kurią turime, rodo, kad e, e išpoliai e, Prancūzijoje, Tunise ir Kuveite remiasi e, smerktina netolerancijos ideologija tikslas yra paskleisti terorą, baimę. Reikia taip pat pabrėžti, kad teroristai nukreipia išpolius į minkštuosius taikinius. Tai yra religinės šventovės ar turistų lankomos vietos. Jūs žinote, kad komisija artimai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, e, siekdamas įvardinti tas rytis, kur daugiausia galima nuveikti, kovojant su terorizmu ir radikalizavimu. Mes e, padedame valstybėms narėms stiprinti pajėgumus, susidorojant e, su šiomis grėsmėmis. Pastaruoju metu komisija paskelbė savo saugumo darbo tvarkę, kurioje numato uh, ateities prioritetus. Toje strategijoje apibrėžiama saugumo koncepcija, kuri apima įstatymų viršenybę ir pagrindinės teisės. Darbo tvarkė labai aiškiai numato visą virtinę veiksmų, kaip pasipriešinti teroristų grėsmėms. Pradėjome intensyviai dirbti įgyvendinant šią darbo tvarkę. Dabar paminėsiu kai kurį darbą, kurio politinė ir praktinė reikšmė yra didžiausia. Visų pirma, radikalizavimo prevencija. Šis tikslas išlieka esmingai svarbus. Ir e, rugsėjo mėnesį turi būti toliau tęsiamas darbas siekiant kurti samoningumo centrus, kurie padėtų kovoti su radikalizavimu. ES lygmenio šioje srityje veikti būtina. Toliau, nuo Liepos pirmosios dienos e, Europolas įkūrė specialų skyrių, kuris e, skirtas interneto stebėsenai. Jis pradės pilnai veikti per metus šios skyriaus e, tikslas įvardinti turistinės medžiagas, e, kuri, e, teroristinės medžiagas, kurios yra skelbiamas internete. Toliau. Iki metų pabaigos komisija draugės su interneto pramonė įkurs specialų interneto forumą kurio tikslas bus įvardinti, kaip galima būtų užkirsti kelią teroristų skleidžiamai propagandai internete ir prieiga prie jos. Taip pat Liepas mėnesį tai bus aptarnėjama su interneto pramonės ir bendrijos atstovais. Toliau, siekiant e, padėti valstybėms narėms atlikti stebėseną ir sienos patikras, komisija drauge su valstybėmis narėmis yra parengusi bendrų indikatorių, bendrų rodiklių sistemą. Europolas padeda valstybėms narėms e, tą sistemą įgyvendinti ir rengia vadovą pasienio tarnybams. ES e, rizikos e, vertinimo strategijoje numatomas sustiprintas bendradarbiavimas tarp muitinės teisės saugos institucijų siekiant aptikti įtartinus krovinius. Ketvirta. Mes e, stengiamės atsekti ir sugriauti teroristų finansavimo tinklus. Noriu taip pat pabrėžti, kad neseniai priimta kovos su pinigų plovimo direktyva smarkiai sumažino, sumažino terorizmo finansavimo galimybės. Toliau, kaip pabrėžiama Europos saugumo darbo tvarkėje, Mums reikia geriau apsaugoti piliečius ir kritinę infrastruktūrą nuo teroristinių grės, grėsmių. Čia reikia praktinių priemonių, tokių kaip gairių ir mūsų tarnybos kaip tik dirba šiuo metu rengdamas tokias gairias skirtas vadinamųjų minkštųjų objektų apsaugai. Taip pat sieksime geriau apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Septinta. Kadangi civilinė aviacija išlieka tarp vienų pagrindinių teroristų taikinių, mes ir toliau stipriname aviacijos saugumą ir saugą. Rengiamas bendras planas su valstybėmis narėmis įvertinti rizikas kylančias konfliktų zonose ir parengti rekomendacijas oro linijų bendrovėms ir plačiai visuomeniai. Aštunta. Noriu dabar paminėti ES e, keliaivių duomenų kaupimo sistemą kuri yra labai svarba, e, svarbi užtikrinant keleivių saugumą. E, esu dėkingas už jūsų pastangas siekiant užbaigti ES teisės aktus skirtus šiai temai. Patikinu Jūs, kad ir toliau ketiname dirbti konstruktyviai, kad uh, abu teisės aktų leidėjai galėtų e, sutarti dėl teksto, kuris e, užtikrintų aukščiausius domnų apsaugos standartus ir tuo pat metu būtų veiksmingas. Devinta. Pastarojo meto išpoliai demonstruoja būtinybę geriau koordinuoti ir veiksmus tarptautiniu mastu. Išpolis Tunise buvo ypatingai e, brutalus, simboliška, kad aukomis tapo turistai, turizmo pramonė, kuri labai svarbi Tunisui. Tai buvo išpolis prieš Tuniso svetingumą ir jo draugystę su Europa. E, turime palaikyti partnerius iš e, Tuniso ir demonstruoti savo solidarumą. Saugumo stiprinimas ten prisideda ir prie mūsų pačių saugumo. Po a, e, išpolių a, Bordo muziejuje e, lankiausi Tunise ir kalbėjau su e, Tuniso pareigūnais, kaip mes galėtume jiems padėti. Turime dirbti drauge, e, spręsdami radikalizavimo priežastis, užkirzdami kelią turistams keliauti ir užkirzdami kelią teroristų išpolėms. Per pastaruosius keletą mėnesių gerokai padirbėjome ir pasiekėme nemenkos pažangos, bet pastarojo metu išpoliai pademonstravo, kad dar daug ką reikia nuveikti. Tai mūsų skola mūsų, e, aukoms, mūsų piliečiams ir partneriams. Tad ir toliau dirbkime ryštingai, e, sujunkime mūsų visų pastangas, kovodami su terorizmu. Dėkui. Ačiū, pane komisijos nariai. Dabar laikas e, frakcijų atstovų pasisakymams. Ir pirmiausia, EPP frakcijos vardu. Pone Monika Holmeier, dvi minutės prašau Jums. Sveikinu tarybos pirmininką ir komisijos narį, mielas kolegės, mėly kolegos. Pastarojo meto teroristų išpoliai parodė, kad mūsų laisvos visuomenės yra pažeidžiamos. Jie taip pat parodė, kad mūsų artimoje aplinkoje, kaiminystėje, artimuosiuose rytuose, Afrikos kontinente dar niekada nebūta tiek žiaurumo ir smurto. Todėl šiandien būtina, kad viena vertus su mumis pasirengia pasirengusiams partneriams turėtų būti padedama kovoti su e, teroristais jų šalyse. Todėl aš labai palankiai vertinu komisijos nario pasisakymą ir tarybos atstovų pasisakymus, e, kad šią problemą reikia spręsti labai rimtai ir užtikrintai. Reikia imtis tokių priemonių, e, kurių iš mūsų galbūt niekas nesitiki, bet kurios yra būs, būtinos siekiant apsaugoti mūsų pilietės ir piliečius. Todėl būtina kurti naują sistemą, keliaivių duomenų įrašų sistemą, kuri būtų panaudota veiksmingai, efektyviai visoje Europos Sąjungoje, galbūt net bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. Tam reikalinga ir stipresnė mūsų išorės sienų apsauga. Tačiau turime suvokti, kad be galo sunku atrasti tas, tuos, tuos asmenis, kurie buvo įdarbinti prieš keletą metų, kurie susidarė tokią reputaciją, kad tie žmonės yra visai nekenksmingi, tačiau staiga jie tampa žudikais. Tai toks fenomenas, su kuriuo turime kovoti iš esmės. Visų pirma, turime sutriuškinti radikalų tinklus ir ypač kova su radikalėjimo yra be galo svarbi. Turime užkirsti kelią teroristams verbuoti žmonės ir panaudoti juos savo tikslams. Tai yra mūsų teisinių valstybių užduotis. Ačiū SRD frakcijos vardu. Pone Fajon, dvi minutės. Hvala lepa, predsedujoči. Ačiū, pone pirmininkė. Teroristų išpoliai sukrėtė Europą. Aišku, juos reikia pasmerkti, Prieš smurtą ir neapykantą turime kovoti kartu pasitelkę tas vertybės, kurios mus sieja - tai e, lygybė, vienybė, tolerancija. Socialistai ir demokratai pabrėžia ne tik saugumo stiprinimo būtinybę, tačiau jie e, kviečia atpažinti socialinės šaknis. Turime daugiau dėmesio skirti trečiųjų šalių e, padėčiai skurdas, religinė nesantaika augina terorizmą ir ekstremizmą. Ekstremizmas ir terorizmas gajus ten, e, kur nėra tolerancijos. Jauni europiečiai turi atremti didelius iššūkius, ypač jei jie vyksta į Siriją. Reikia mums tobulinti švietimo ir įtraukties programas. Reikia siekti didesnio, didesnio susiprat, supratimo e, tarp įvairių religijų, santaikos reikia. Nereikia tokių priemonių, kurios iš bet kokio keliaujančio lėktuvu asmens padaro jį teroristu. Nes tokiu būdu tik kurstysime baimę. Kolegės ir kolegos, aš įsitikinusi, kad mūsų ginklas kova prieš terorizmą, radikalėjimą ir ekstremizmą yra žodžio laisvė. Saugumas ir žmogaus orumas turi būti apsaugoti ir nugalėti nesantaiką ir pyktį. Čiaus Tanok, EKR frakcijos vartų. Prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad tai, kas vyko Prancūzijoje, Tunise ir Kuveite, atrodytų, kad tai nesusiję reiškiniai, tačiau uh, Virželio 26 diena ten įvykdyti nusikaltimai yra kažkaip susijęs su islamo valstybė ir jos nuodinga propaganda. Praėjus vieneriems metams nuo to, kai įsikūrė ši grupė, ji tampa vis aktyvesnė artimuosiuose rytuose. Ta pačią dieną, praėjus keliams mėnesiams po to, kai Kabanė buvo išlaisvinta, Kabanėje įvyko baisūs žudimai, buvo nusiauptas miestas ir 250 civilių žmonių buvo nužudyta, dalis jų buvo vaikai. Tokie išpoliai rodo, kad kai leidžiame islamo valstybei įsitvirtinti Irake ir Siriją, tai yra naujas džihadistų terorizmo magnetas, kuris yra kuriamas. Mes anksčiau supratome teroristinių, tarptautinių teroristų veiklą pagal Al-Qaidos modelį Tačiau dabar Islamo valstybė sukuria naują, brutalesnį teritorinio, teritorinios mirties kultą, kai yra užsipuolami žmonės pagal jų religinius įsitikinimus, užsipuolamos mažumos ir jie labiau puola tokius žmonės, žmonės nei valstybės. Aišku, mes turime daugiau nuveikti ES, kad mūsų visuomenės būtų budrios ir turime sukurti radikalėjimo ir verbavimo e, užkirtimo kelio priemonės, taip pat reikia geriau prižiūrėti teroristų veiklą internete ir panašiai. Tačiau galiausiai turime kovoti su siaubinga islamo valstybė visur, ypatingai Sirijoje, Irake ir Libijoje. Dėkoju. Thank you. Ačiū. Pone Tanok, ar sutinkate atsakyti klausimą į pagal mėlynąją kortelę? Ponas Jakobčič e, nori Jums užduoti klausimą. Taip, prašau. Ačiū, kad sutikote atsakyti į klausimą. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar sutinkate su manimi, kad viena iš šalių, kurio situacija labai sudėtinga, yra Bosnija Hercegovina, kur yra daug musulmonų, kuriuos dažnai verbuoja teroristai, bando verbuoti teroristai. Ir sutinkate su manimi, kad uh, ES turėtų labai jautriai reaguoti į padėtį Bosnijoje Hercegovinoje ir padėti e, užtikrinti saugumą tenais. Ačiū už klausimą. Kaip žmogus, kuris labai domės, domėsi Vakarų Balkanų šalimis ir esu pranešėjęs dėl jų atkalnijos, aš labai atičiai stebėjau įvykius kaip šešėlinis pranešėjas Bosnės ir Sogavinos klausimų. Ir visose Vakarų Balkanų šalyse, tarp musulmonų mažumos, ypatingai Kosove, Albanijoje, Makedonijoje ir Bosnijoje Hercegovinoje yra rimta problema, radikalėjimo problema ir džihadistai, teroristai iš tų šalių išvyksta keli šimtai, mums kalbant, galbūt vyksta kovoti už islamo valstybę Irake ir Sirijoje. Tai rimta problema, valstybės narės yra informuotas, NATO labai rimtai tai žiūri ir viskas turi būti padaryta, kad užkirstumėme kelią tokiems rautams. Sutinku, tai yra didžiulė grėsmė visam regionui. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Fernando Mauro Barandi, Barandieran. Prašau. Pone pirmininkė, įvairūs išpoliai pareikalavo 60 gyvybių. Dauguma jų yra Europos piliečiai, kurie buvo nužudyti paplūdimyje. Tai yra didžiulė radikalizmo neapykantos banga. Ir situacija iš tiesų yra ekstremali ir negalime su tuo taksytis kaip su norma. Ir tikėtina, kad tokių išpolių bus daugiau, ypač tokiose šalyse kaip Tunisas. Jie bando eiti demokratijos keliu, tačiau radikalai bando gražinti tą šalį į nestabilumo būseną, Šioje salėje vyriausiai galiotinė pasakė, kad e, šiaurės, padėti Šiaurės Afrikoje yra labai svarbus prioritetas ES ir jos užsienio politikai. Po to, kai įvyko išpolis muziejuje, mes pradėjome suprasti, kad labai svarbu skubiai ES pasinaudoti visomis priemonėmis kovai su terorizmu Šiaurės Afrikoje, kad būtų suteikta parama Tunisui, Alžyrui ir Marokui. Daug žmonių kalbėjo apie tai diskusijose, bet kokiu tikslu mes pasiekėme, kas pasikeitė. Finansinė parama, jos tikrai nepakaks. Taigi dar kartą norėčiau paraginti visus aktyviai įsitraukti į šį darbą, nes malonių žodžių čia irgi nepakaks. Reikia kartą ir visiems laikams suprasti, kad saugumas mūsų sienų saugumas priklauso nuo stabilumo ir situacijos Šiaurės Afrikoje. Negalime prarasti Tuniso dėl to, kad islamo valstybės armija beldžiasi į mūsų duris. Mes turime peržiūrėti ir kaiminystės politiką, veikti bendrai ir vieningai ir skatinti saugumą palei sienas. Mes negalime laukti ilgiau ir teikti holistinę paramą šalims, kuriems, kurioms yra būtina, bet kaip nekarta kartą Aš kartojau, dažnai mes labai pavėluojame siekdami tokių tikslų. Ačiū. Ačiū. Vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu, ponia Kornelija Ernst. Pusantros minutės. Labai ačiū. Žiaurus pastarojo meto, pastarojų savaičių įvykiai slegia mus be galo, mane taip pat. Tačiau Kiek kartų jau kalbėjome, diskutavome, o niekas nekinta. Skambas skambų žodžiai, daugiau e, kontrolės, daugiau stebėsenos, e, tačiau niekada nekėlėme savo klausimo, kaip tose šalyse, kur terorizmas gajus, kur e, esama paramos teroristams, kaip ten galime uh, užkirsti kelią, kad ta parama teroristams būtų teikiama, kad ten gimtų demokratija. Aš primenu nuolat ir nuolat, kai mes vykome į Iraką ir ten klausime, kodėl ISIS yra tokie sėkmingi. Tai atsakymas buvo todėl, kad patys gyventojai juos remia. Aš niekada nepamiršiu, kaip Abilio vyskupas sakė, mums reikia nebudėti, mums reikia remti. Jis kvietė susibroliauti su sunitais. Mes šioje srityje veikiame per mažai, reikia ieškoti, kur slypi jaunimo radikalėjimo priežastys. Reikia kalbėti apie mūsų sambuvio spragas. Tikriausiai kažkas ten negerai, jei jauni žmonės prisijungia prie teroristų. Turime iškelti klausimą, kur yra tos spragos, ką turėtume daryti. Ir dėja, tas, ta keliaivių duomenų įrašų sistema vargu ar padės ne per milimetrą, nepasistumėsime į priekį, siūlyčiau net nešvaistyti jėgų tam. Ačiū. Danke sehr. Dėkoju. FDD frakcijos vardu Paul Nuttall. Pane pirmininkė, komisijos nary e, prieš keturis mėnesius Europos parlamente įspėjau, kad e, dėl teroristų tų išpolių nereikėtų klausti, ar jie bus, bet kada ir kaip. Ir dabar mes matome, kas įvyko Prancūzijoje, Tunise ir Kuveite. Ką visi tie išpoliai turi bendro? Kai kas galbūt e, bus neprimtina iš to, ką aš pasakysiu, gal politiškai nekorektiška, bet tarptų visų dalykų išpolių vienas yra bendras dalykas. Jie buvo atlikti islamo vardu. Žinoma, kai kas sakys, kad tai nieko bendro su islamu neturi, bet toks manimas yra ne tik jokingas, bet ir pavojingas. Teroristai cituoja Koraną ir sakyti, kad Šie išpoliai neturi nieko bendro su islamu, yra tolygus sakymui, kad inkvizicija nieko neturėjo bendro su katalikybė. Todėl mums reikia kovoti su esminiais priež, su esminėmis terorizmo e, priežastimis. Ir tai ne vien tik tai skurdas. Reikia pripažinti ir Korano įtaką. Turime taip pat e, prisiminti, kad tokias valstybės kaip Saudo Arabija ir Kataras prisideda prie to. Galų gale turime pasakyti gana. Antraip šiame amžiuje kažkada sulauksime civilizacijų prieš priešos. Ir iš tikrųjų tie karai ne vien tik tai vidurio rytuose gali būti kariaujami, bet ir Europos miestų gatvėse. Mums tenka prievolė perduoti mūsų palikonėms geresnį ir stabilesnį visuomenę. Tai ne tokia visuomenė, e, kur e, moters balsas nėra taip pat girdimas kaip vyro. Tai nėra tokia visuomenė, kur pažeidžiamas homoseksualų teisės. Jeigu nesilaikysime griežtai, į mus žiūrės kaip į kartą, kuri atsisakė liberalios krikščioniškos demokratijos, tamsesnio, netoler, netolerantiškesnio uh, uh, vardan. Mes turime ponės ir ponai, galvoti apie savo vaikus. Uh, thank you. Um... Ačiū. NF frakcijos vardu. Mario Borgecijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Islamo terorizmas imasi labai įvairių priemonių. Ar mes, mes tokiamis priemonėmis nesustarosime su radikaliu islamizmu? Taip pat turime suprasti, kad nelegali imigracija irgi turi sąsajų su terorizmu. Nelegalų srautai tikrai padėjo islamo valstybei ir galiausiai atvedė ją į Europos širdį. kai bandoma įteisinti islamo fundamentalizmą įvairiose mečetėse ir taip pat imamų pagalba tai daroma ir dėl to situacija dar labiau pablogėjo. Būtina yra uždaryti tokias fundamentales mečetes ir nutraukti jų veiklą. Užteks tokio plepėjimo apie islamofobiją ir panašius dalykus yra neprasmingi žodžiai. Niekas nekalba apie islamofobiją. Mes turime nepamiršti, kad čia yra kaip trojos arklys, mes jo pagalba nelegaliai įvedame islamą į Europos širdį. Ir žinoma, tokie išpuliai baugina, jie įbaugina, sukuria baimę visų europiečių širdyse. Mes turime aiškiai suprasti, kad būtina kovoti su tokia rykšte, rykšte, kuri kerta Europai ir meta šešėlį ant mūsų žemynų. Dėkojame ponui Borgesijo, dabar ponas Golniš. Vieną minutę prašau. Pone pirmininkė, Terorizmą sukelia trys priežastys. Pirmiausia, tai yra destrukcija ir bandomas destruk... su, sugriauti pasaulietinį režimą ir taip e, žengia į priekį radika... radikalai. Ir aš kalbu čia apie Siriją ir Libiją. Tai daroma įvairiomis priemonėmis, yra mani... vykdoma diplom... Diplom... manipuliacija diplomatija. Ir tokiu būdu yra kovojama su, su vakarais. E, antra priežastis, kiek suprantu, tai yra tai, kad religija tampa agresyvi ir daugelis e, jų mano, kad karas yra teisėta priemonė plėsti savo bendruomenę. Jie kovoja taip, taip sakant, prieš netikinčius. Tai yra ir imasi labai žiaurių priemonių. Trečia priežastis tai yra masinė migracija, nekontroliuojama migracija iš musulmoniškų valstybių. Ir taip pat jaunimas yra pritraukiamas į tokią veiklą, verčiama atsisakyti jų vertybių ir ideologijos. Ir taigi tai yra daroma nuolatos, nuolatos yra paminami, civil, paminamos civilizacijos vertybės ir terorizmą maitina tas teroras, ta baimė. Ir mes dėja dėl to nieko nedarome. Mm. E, merci beaucoup, monsieur. E. Dėkoju. Dabar žodis e, Roberto Metzola. Dėkoju, ponė pirmininkė, Europa ir pasaulis. Uh, jau kurį laiką gyveno terorizmo šešėlyje. Praėjo dešimt metų nuo baisių teroristinių išpolių. Londone keli mėnesiai nuo Charlie Abdo įvykių ir e, tik tai kelios savaitės nuo išpolių JAV. Pastaruoju metu matėme išpolius e, Prancūzijoje, Tunise ir Kuveitė, taip pat e, Boko Haram ir Al-Shabaab išpolius Somalija ir Kenijoje. 66 žmonės žuvo per vieną dieną, nepaisant jų religinių įsitikinimų. Tai įvyko Tunise, Kuveitė ir Prancūzijoje. Tai rodo, kad mūsų kova su terorizmu ir ekstremizmu pasiekė patį žemiausią tašką. Terorizmas e, nepripažįsta sienų ir pasinaudoja religiją kaip e, priežastimi vykdomiems nusikaltimams. Mes turime pripažinti, kad islamo valstybė neatstovauja nei islamo religijai, nei kokiai nors valstybei. Turime paremti aukas. Tunise, kuris e, inicijavo arabų pavasarį, dabar įvesta e, nepaprastoji padėtis. E, prasta situacija kitose valstybėse. Turime užtikrinti, kad priemonės, kurias priimame, gintų visus piliečius. Reikia e, daryti pažangą tame tarpe ir priimant teisės aktus susijusius su keliaivių duomenų įrašais. Mes turime pademonstruoti, kad nebūsime įbauginti ir kad tie ištekliai tik tai sustiprins mūsų ryštą. Dėkui. Hmm. Pone Metsala, ar jūs e, primtumėte Milinosios kortelės klausimą? Jį noriu užduoti ponas Breton. Prašau. Ačiū, kolegė, kad sutinkote atsakyti į klausimą. Jūs minėjote išpolius Prancūzijoje, Tunise ir pasakėte, kad reikalinga pas, pasirašti susitarimą kovai su terorizmu. Tačiau kalbant apie keliaivių duomenų įrašų sistemą, kurią jūs irgi minėjote, bet jūs čia nieko nepasiūlėte konkretaus. Ir mane tai neramina, nes aš visiškai nemanau, kad keliaivių duomenų įrašų sistema bus veiksminga kovoje su terorizmu. Aš manau, kad ji tam nepritaikyta. Ar jūs turite kitų konkrečių sprendimų, siūlom, siūlymų, kaip kovoti su terorizmu? Dėkuoju už klausimą. Negaliu su jumis sutikti, kad tokios priemonės kaip PNR ir kitos. Uh, negalėtų pasitarnauti kovojant e, su tais, kurie kelia grėsmę mūsų saugumui. E, e, reikia, kad parlamentas rastų sutarimą su kitomis institucijomis per ateinančias kelias dienas. Reikia steigti naujų galių tiems, kas kovoja su terorizmus, Europolui reikia sustiprinti bendarbiavimą tarp kovos su terorizmu institucijų. Now... Ačiū. Dabar ponia Silvygijom. Pusantros minutės. Tunisas, Somalis, Prancūzija daug išpul, išpolių matėme pastarosiomis dienomis ir tie išpoliai buvo koordinuoti, jie buvo atlikti vienu metu. Ta grėsmė yra milžiniška ir mes turime, aišku, prisiminti ir ankstesnius išpolius turime laikytis vienybės ir nacionalinių, ir Europos, ir tarptautinių mastų kovojant su tokiu beprecedentiniu reiškiniu. Reikalinga prisimti visiems atsakomybę. Terorizmo reiškinys yra labai sudėtingas. Ir priežastys yra dažnai geopolitinės, socialinės, ekonominės, netgi psichologinės. Dėl to reikalingas globalus atsakymas ir globali reakcija. Aišku, dabartinė krizė kelia tam tikrų problemų, reikia imtis priemonių įvairiais lygmenimis. Labai svarbu, kad džihadistai negalėtų pasiekti Europos e, teritorijos ir, aišku, reikia taip pat užkirsti kelią te terorizmo finansavimui. Turime naudotis visapusiškomis e, turimomis priemonėmis, kovojant su džihadistais e, Šengeno erdvėje ir už jos ribų. Reikia imtis griežtų priemonių, reikia imtis radikalėjimo prevencijos priemonių neligybė, marginalizacija, socialinė atskirtis, sudėtinga švietimo, sudėtinga švietimo sistema, visa tai verčia ir skatina radikalėjimą ir komisija savo saugumo veiksmų programoje visą tai mini. Reikalinga daugiau, nuvei, daugiau dirbti socialinės įtraukties ir radikalėjimų prevencijos srityje. Dėkoju. Dabar ponas um, Demes Makar. Liepos 26 Tunisą sukrėtė ir Kuveitą bei Nigeriją sukrėtė siaubas. Jos buvo dar vienas teroristinių išpolių taikinys. Nukentėjo piliečiai, turistai, tikintieji, nekalti žmonės. Mes Negalime savo leisti būti nu, išblaškyti tokių procesų Tunisui. Tai yra drama. Tai yra arabų pavasario pradžios šalis. Ir žinome, kad jų visuomenė yra gležnesnė nei anksčiau. Dabar jie praranda turistus, o tai yra labai svarbus pajamų šaltinis. Mes turime dirbti su Tunisu. Vienintelė perspektyva, kurią mes galime numatyti, tai yra maršalo plano sukūrimas, kuris leistų mums bendradarbiauti. Mes turime kovoti prieš nestabilumą, turime kovoti prieš naująją Libiją ir neleisti jiems sužlugti. Dėkoju. Pone Grisbek. Turizmo grėsmė turi mus suvienyti ne vien žodžiais, bet ir veiksmais ir priemonėmis. Mes turime apginti savo vertybės, piliečius ir užkirsti kelią tiems siaubingiams veiksmams, kuriuos mes konstatuojame, kuriuos mes matome, kurie grėsia mūsų visuomeniai. Mes turime tvirtai ir griežtai laikytis terorizmo akivaizdoje ir kovoti, apginti savo demokratiją. Radikaliz, radikalizacija tinklų e, priežiūra, kurios e, tinklų, kuriais, kuriais naudojasi teroristai, vykdami savo propagandą, e, kova su ginklų kontra, kontrabanda. Visa tai yra labai svarbus dalykai, bet mums taip pat reikia apjungti savo pajėgas, koordinuoti keitimas informaciją. Būtina kuo daugiau keistis informaciją ir visų pirma būtina tą keitimas informaciją padaryti privalomų. Tokiu būdu reikia optimizuoti Europolo darbą ir sukurti e, Europos keleivių registracijos sistemą, kuri būtų veiksminga. Taip pat reikėtų e, įspėjimus e, skelbti dėl asmenų, kurie yra įtariami terorizmu. Ir tokia visuomenės bendras saugumo tokia programa leistų mums apsaugoti mūsų visuomenę. Dėkuoju. Toliau Hurkmajer. Pusantros minutės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. E, tikrai baisu ir mes neturime labai e, toli praeitie kapstytis. Mes matome mūsų visuomenėje vykstančius didžiulius pokyčius - Tunisija, Prancūzija, e, Tunisas, Prancūzija, Kuveitas ir taip pat netgi Austrijoje prieš tris savaitės įvyko išpolis ir žuvo 3 žmonės bei 40 buvo sužeista. Ir e, tai e, padarė radikaliai motivuotas e, islamistas. Tai mus labai sukrėtė ir ypatingai mus sukrečia tai, jog jau Prieš daugelį metų mes buvome perspėti, kad radikalus e, islamas nesusilaikys nuo teroristinių išpolių Europoje. Mes buvome perspėti, kad jie gyvena tarp mūsų visuomenėje. Ir e, vis e, aukšto lygio politikai mums kartoja, kad tai yra tik tais atskiri atvejai. Tačiau tokių atskirų atvejų, gerbiami kolegos, pas mus yra visa armija. Dabar mes e, turime susidoroti su naujomis pabėgėlių bangomis ir tarp jų pas mus atvyksta naujų teroristų. Taip pat jų daug e, e, atvyksta per Bulgariją. Paskutinis paskutinis, paskutinė kova bus vadinama europinę. Mes susidurėme su teroristų problema, o tai reiškia, kad ES vyriausybėms nepavyksta suvaldyti e, šitų procesų. Manau, kad per ateinančius metus mes turėsime užsimti šiais klausimais. Dėkoju. Ponas George Barton. Jūs anksčiau kalbėjote. Porą minučių jums. Kolega Paul Natal prieš keletą minučių minėjo kai kuriuos e, dalykus, kuriuos ir aš ketinau e, paminėti ir su kuriais visiškai sutinku. Mes visi vakaruose susidūrėme su tam tikra grėsme. Tai yra fundamentalistinio islamo grėsme. Teroristai, ekstremistai turi vieną bendrą bruožą. Jie visi skaito tą pačią knygą, Koraną. Ir ten yra tokių teiginių kaip žudykite netikinčius, kur juos berasite ir kovokite, kariaukite su jais. E, ir į netikinčiųjų širdis e, e, įneškite baimės, nors mums sako, kad islamas yra meilės ir taikos religija. Problema yra tai, kad tai yra vienas kitam prieštaraujančių teiginių ne, e, ir nesąmonių mišinys. Problema yra ta, kad ekstremistai ir fundamentalistai pasirenka jiems tinkančius teiginius tam, kad jie patenkintų savo tro, kraujo troškimą ir neva patektų į uh, rojų. Uh, vakarų liberalios demokratijos turi aiškiai pasakyti, kad ekstremi, ekstremalus fundamentalistinis islamas vakarų visuomenėse vietos neturi. Mes kiekvieną dieną kontaktuojame su nusaikiais, taikiais musulmonais. Jie nekelia problemų. Jų ideologija e, mums priimtina ir mes turime tuos nusaikiuosius paremti, e, kuri, e, kurie yra visai kitokie nei ekstremistai. Visi propagandistai žino, e,

ką reiškia žodžiai. Jeigu e, kontroliuoji žodžius, gali kontroliuoti ir oponentus. Daugelis e, religijų yra sukurta e, pagal jų sukūrėjų, pavadinta pagal jų sukūrėjų vardus. Pavyzdžiui, bud, budistai pagal, bu, budizmas pagal uh, Budą, uh, krikščionybė pagal Jėzų, Kristų, uh, tačiau islamas toks nėra, tai yra žmogaus sukurta religija. Prisiminkime, prieš 30-40 metų tai buvo vadinama Mohamedismu, tai yra Mohamedismu Mahometo e, kultūros e, kultu. Tai yra mirties kultas. Nepriimkime šitos ideologijos, pasakykime tai tiesiai ir pritaikime praktinės priemonės, kad nu, e, su, kovotume su ekstremistais. Jeigu jie nori gyventi pagal šariatą, jie turi važiuoti į kitas šalis. Vakarų visuomenėje jiems ne vieta. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Dabar Jimenez Beseril Barijo señor presidente. Eh, mis primeras palabras quiero que sean para la. Dėkoju, pirmininkė. Mano pirmieji žodžiai yra užuojauta aukoms. Aš dėl jų dirbu. Ir šiame parlamente yra daugybė žmonių, kurie prisimena terorizmą tik tada, kai išvyksta iš, įvyksta išpolis. O po to, kai nuslūksta emocijos, viskas pamirštama. Šita grėsmė taip ilgai yra ignoruojama. Tačiau dabar tai išvirto į kai ką labai rimto mūsų visuomenėje. Mūsų terorizuoja ir tai yra teroristų um, pergalė. Jie nužudo žmogų tam, kad visi, visuose kituose pasie, pasėtų baime. Dabar musulmonai nebevažiuoja į Tunisą, uh, Lon, E, Londoną ar Paryžių. Jie nori sukelti skausmą mums visiems. Jeigu įneš baimės vienam, reiškia ir mums visiems. Aš tikiuosi, kad liuks, pirmininkaujantis Luksemburgas e, kaip prioritetą e, per savo pirmininkavimą numatys kovą su terorizmu. Mes turime numatyti apsaugos mechanizmus, kurį, o tai yra geriausias būdas kovoti su tais, kurie nori mus žudyti ir pažaboti mūsų teisę į gyvybę. Mūsų visuomenė, kuri yra paremta e, bendromis vertybėmis, niekada nepasiduos prieš sprogmenis ir ginklus. Mes turime kovoti, nes mes turime ginti europiečių orumą. Europiečiai niekada neatsisakys savo laisvės. Ir norėčiau daugeliu esančių čia priminti, kad laisvė nebūtinai turi būti painiojama su saugumu. Diana Dots. Diana Dots. Thank you. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti parlamentarui, parlamentariai už jos darbą ir ypač už jos darbą su terorizmo aukomis. Ar jis sutiktų su manimi, kad mes turime ginti terorizmo aukas? ir užtikrinti, kad mūsų nacionalinės vyriausybės aiškiai ir teisėkros pagrindų e, darytų skirtumą tarp piktų nu, terorizmo išpolių ir jų aukų, nekaltų aukų. Žinoma, Dėkoju, dėkoju už klausimą. Taip, manau, kad dabar atėjo laikas skurti teisės aktus arba rezoliuciją apie terorizmo aukų teisės. Asmo, kuris tapo auka, skiriasi nuo to žmogaus, kuris yra užpolikas. Ir čia kalbame ne tik islamistų teroristinius išpolius, bet taip pat ETA. Nederėtų pamiršti ir tų aukų ir reikia labai aiškę viziją apie jas susidaryti savo galvose. Mums yra aiškus skirtumas tarp aukų ir užpolikų, bet ne visi tą skirtumą mato. Jį reikia apibriežti aiškiau, reikia priimti teisės aktus šio klausimu, kad tinkamai būtų apsaugotos terorizmo aukos. Dėkoju. Dėkuoju toliau vieną minutę Josef Weiderholzer. Micro, please. Äh, leider häufen sich äh, diese gelegenheiten. Mes turime pasinaudoti šitą galimybę ir äh, paminėti nekaltus, nekaltas aukas. Aš baiminuosi, kad tai nebus paskutinis kartas, kad tai nuolat kartosis ir tikėkime bent jau, kad tai kartosis rečiau. Tai E, įtakoja mūsų civilizaciją, mūsų laisvę, religijos, e, žodžio laisvę Tai yra mūsų norą gyventi savo gyvenimą, savo būdu. Ir mes turime kovoti visomis įmanomomis priemonėmis su tuo. Su tuo turime būti ryštingi ir veikti prevenciškai. Mes turime mažinti radikalėjimą ir e, turime e, panaudoti biotopus ir turime rasti e, priežastis, kodėl žmonės traukia teroristinė veikla. Mes turime laimėti šią kovą. Labai ačiū. Toliau ponas Kirkhop. Timothy Kirkhop. Pirmininkė, aš sutinku su tuo, kas buvo sakyta apie siaubingus išpolius Tunise. Tai atkreipia dėmesį e, į tai, kokie pažeidžiami yra žmonės visame pasaulyje prieš tokį priešą. Australijoje, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Tunise atlikti išpoliai parodo, kad žmonės yra pažeidžiami visur. Akivaizdu, kad ES negali veikti vakume. Ši grėsmė yra platesnė nei mūsų sienos. Labai svarbu bendradarbiauti Europos viduje, tačiau taip pat svarbu, kad bendradarbiautume ir su trečiosiomis šalimis, kad užtikrintume saugumą. Taip pat būtina priimti veiksmingą strategiją prieš radikalizaciją ir taip pat dalintis informaciją. Tunisas, kaip ir kita, kitos Europos šalis, negali viena doroti, susidoroti su šia grėsme. Jai reikia mūsų pagalbos. Mums reikia globalios ir vieningos strategijos su kovai su terorizmu ir ISIS. Dėkoju. Toliau ponas Pagazartunda Ruiz. Dėkoju, pirmininkė. Kova su islamo teroristais žymės visą 21 straips, amžių. Turime gerbti aukas, bet taip pat turime e, veiksmingai kovoti su tais teiginiais, kad e, šie teroristai yra teisėti, kad šie teroristiniai išpoliai yra teisiniai, teisėti. Globalizuotame pasaulyje nėra saugių sienų. Šis reiškinys yra paplitęs visame pasaulyje. Turime apginti piliečius, kurie nori būti laisvi ir turime tai aiškiai pasakyti. Žinoma, Mes privalome išsirinkti protingus ir drąsius lyderius. Taip pat turime konsoliduoti demokratiją visoje Europoje. Tai svarbu ir geostrateginė prasme. Kartais sudarome alijansus su lyderiais, kurie nėra ypač demokratiški. Tai veiksminga, bet galbūt tik trumpalaikėme laikotarpyje. Man atrodo, kad tai, kam kyla grėsmė, yra labai svarbu mums visiems. Toliau ponia Barbara Matera. Dėkoju, pirmininkė. Mūsų priešas nelengvai aptinkamas, jis nenuspėjamas ir neturi konkretaus veido. Taip pat nepripažįsta laiko ar sienų. Jis gali užpulti gamyklas, darbovietės, pležus ir jis skleidžia smurtą. Mūsų priešas pasisako už koncepciją, pagal kurią religija turi persismelkti per kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą, o netikėlius reikia bausti. E, Somalija, Kuveitė, Tunise ir Prancūzijoje atlikti išpoliai buvo koordinuoti tarpusavyje. Tačiau tai nesvarbu, dabar grėsmė plinta. Mes turime susitelkti ir sutelkti savo pastangas į konkrečias skubės iniciatyvas. Tai žinoma nelengva, aš suvokiu tai. Tačiau man susidaro įspūdis, kad kai kalbame apie praktinį priemonių įgyvendinimą, siekiant kovoti su džihadistais, mes įstringame politinėse diskusijose ir dažnai nepasiekėme jokių konkrečių išvadų. Kova su radikalizavimu ir propaganda, o taip pat kova su e, terorizmo finansavimu turėtų daug dažniau atsirasti mūsų diskusijų darbo tvarkėje. Ir aš norėčiau pacituoti Adolf Perez Eskivar, Nobelio premijos laureatą. Jis sakė, kad vienintelė viltis nugalėti terorizmą yra demokratinių taisyklių laikymasis. Taigi tom šalim reikia daugiau laisvės ir demokratijos. Grazie. Eh, adesso, onorevole. Dėkoju. Toliau kalbės Daniel Vijoti. Dviems minutėms. Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjunga buvo sukurta, kad skleistų taiką ir atgrasytų nuo netvarkos ir e, destrukcijos. Dabar susidurėme su iššūkiu, kuris kelia grėsmę mūsų sanglaudai ir kuris kyla iš valstybių narių. Valstybės narės pasirinko savo užsienio politikas, tačiau mes turime ir bendras politikas, politikos rytis, kurios galioja visoms ES narėms. Reikia stiprinti saugumo bendradarbiavimą bei informacijos mainus. Turime užtikrinti socialinę sanglaudą ir e, taip pat kovoti su neapykanta. Neapykanta ir yra tas šaltinis, iš kurio kyla Prancūzijoje, Tunise, Kuveite ir Nigerijoje įvykę išpoliai. ES privalo atsiriboti nuo stebėsenos ir baudimo logikos. Mūsų pareiga yra gerbti pagrindinės teisės, ypač vyrų ir moterų, taip pat ir kitose šalise už ES ribų. Taip pat privalome suvokti, kad saugumas negali būti pat savaime priežastis e, mums nebebūti demokratiškiams. Europos parlamente turime išsakyti aktyvę paramą vyriausiai galiotiniai Mogherini ir visai visuomeniai, nes taip geriausia pavyks kovoti su terorizmu. Atras, bardzo proszę, pan pos... Ačiū. Ponas Petrovskis, vieną minutę, prašau. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Su didžiuliu siaubu buvome e, liudininkais terorizmo išpolių, kurie buvo įvykdyti labai organizuotai ir šaltakraujiškai. lyginant su Al-Qaeda, būtų galima sakyti, kad Al-Qaeda buvo pernelyg e, taiki. Vien Tunise apie 40 žuvusių, Prancūzijoje kitose vietose, e, netgi nukirzdintos galvos e, aukoms. ES yra bejėgė prieš terorizmo dominavimą. Tai yra ankstesnės ES politikos rezultatas. ES atsisakė paremti jungtinės tautas kovoje prieš terorizmą ir netgi trukdė tam kovai, kurdama tyrimų komitetus, įskaitant ir šiuos rūmus. Raganų medžioklė spe, specialiuose agentūrose, kurie kovoja su teroristais, prasidėjo, o patys mm, teroristai yra apsaugomi minkštomis žmogaus teisų apsaugos pagalvėmis. Tai ironiška, politika ir tai tikrai neleidžia kovoti su terorizmu Europos piliečių labui. Ačiū. Ponas Viktoras Bostinaru, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Labai, atsipra... Labai džiaugiuosi jūsų pastangomis kalbėti rumunų kalbą. Gerb atât în ce privește structura organizațională obiectivele vizate metodele de acțiune Mes kalbame apie organizacijas ir terorizmą, apie jų tyrimą, apie, apie samdymą terorizų, teroristų. Ir yra paminamos demokratinės teisės, žmogaus teisės, visuomenės struktūra, teroristų veikla šiame kontekste yra didžiulė grėsmė E, tarp valstybinė grėsmė, horizontali grėsmė, kurią, kurią labai sunku suvaldyti. Globaliame lygyje 138 138 e, terorizmo išpuliai per šešis mėnesius. Boko Ramas, Al-Shababas, Talibano e, terorizmo kuopelės, jų yra daugybė. Taip pat ir pavieniai teroristai, vadinamieji vieniši vilkai, pavyzdžiui, Egipte, Libijoje, Malija, Kenija, Somalija, Kuveitė. Ir tie pavieniai teroristai taikosi ne vien labai daug žmonių turinčias vietas, taikosi ne tik į tokias vietas, bet jie netgi taikosi į teisėtvarkos e, tam tikras institucijas, norėdami destabilizuoti visuomenę ir pakirsti visuomenės pasitikėjimą valstybę ir teisėją saugą. Teroristai nesustoja ties ES sienomis. Birželį Prancūzijoje įvykdas išpolis parodė, kad ta grėsmė egzistuoja ir primena mums tą bauginančią tikrovę. Mums reikia daugiau koordinavimo tarp ES valstybių narių, kad galėtumėm suvaldyti tą grėsmę. Mes turime integraliai ir veiksmingai įgyvendinti strateginius kovos su terorizmu tikslus, taip kaip jie yra nustatyti ES saugumo strategijoje. Ir vasario mėnesio tarybos išvadose tai yra dar kartą primenama. Turime e, remtis taip pat tarybos rekomendacijomis parengtomis birželio mėnesį. 2016 metais reikia globalios strategijos visai ES. Dėkuoju. Toliau e, deputatas Khan, prašau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Saugumas Europoje ir jos kaiminystėje susidurė su kasdienėmis grėsmėmis. Neseni terorizmo išpoliai e, reikalauja mūsų visapusiško dėmesio. Ir teroristai nesirenka e, taikinių, jie yra modernus teroristai. Prieš kelias savaitės e, turistai e, Tunise e, keliautojai Karačyje, maldininkai kitose šalise ir tie visi skaičiai, ta statistika primena, kad kova prieš ekstremizmą tiek pasaulio lygių, tiek Europoje toli gražu nėra pasibaigusi. Yra ir gerų žinių. žinių. Musulmonų pasaulis vis labiau imasi griežtos pozicijos, e, pasisakydami prieš tai, kad e, ten, terorizmo išpoliai daromi e, islamo vardu. Ilgalaikis sprendimas priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime išspręsti priežastis. Mums reikia e, išsamaus artimų rytų taikos proceso kovoti su ekstremizmu čia pat, Europoje. Ir visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad 46 procentai Britų mano, kad musulmonai nepritarė e, Britanijos vertybėmis. Tai tikrai labai nuvilė. Ir tai nėra, nėra tiesa, kita vertus, tai tarsi e, įpila degalų į ekstremistų vykdomą propagandą. Mes turime spręsti integravimo klausimus, tapatybės klausimus ir taip pat užtikrinti socialinį teisingumą adekvačiai visiems Europos piliečiams. Ačiū. Uh, Ponas Kam, ar jūs priimsite Mėlynos kortelės klausimą iš pono Karskio? Prašau. Uh, e, microphone, please. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su didėjančia imigracija žmonių iš pietų ir rytų viduržėmio regiono į Europą. Ar jūs nemanote, kad ta migracija turėtų būti apribota ir kad terorizmo grėsmė kartu su tais migrantais nebūtų perkelta į Europą? Best... Aš manau, geriausias atsakymas į šią problemą yra ne tai. Mes turime priežantį šalinti ir išsiaiškinti, kodėl tiek daug žmonių, kurie turi savo namus, visuomenę, šeimas, yra priversti palikti savo šalį. Mums reikia užtikrinti daugiau stabilumo pasaulyje, daugiau lygybės pasaulyje. Ir tik išspręsdami tas problemas mes galiausiai sugalėsime, sugalėsime išspręsti terorizmo problemą. Pone Kan, ar dar yra vienas Mėlynos kortelės klausimas iš ponios Winberg. Ar priimsite, prašau, ponė Winberg? Mes sakome, kad visi turi kažką daryti, turi kažką imtis veiksmų. Tačiau kokie yra konkretūs pasiūlymai, kad būtų galima padaryti galą tai, kas, pavyzdžiui, mano šalyje Švedijoje? Mes turime užsienio kovotojus, kuriems duodame darbo, kuriuos bandome integruoti į mūsų pasaulį, kodėl mes netaikome bausmių tiems žmonėms kodėl e, nėra e, identifikuojama jų, ta, jų, jų pilietybė, kad jie negalėtų sugrįžti į Europą. Prašau atsakyti. Atsakymas yra labai paprastas ir aiškus krizės e, akivaizdoje yra ypatingų priemonių. Nekaltieji neturi būti baudžiami, ko mums reikia, mes turime užtikrinti, kad laikytumės tvirtos politikos, kurią užtikrintumėm, kad tie, kurie padarė nusikaltimus, kad jie, jiems būtų suteiktos galimybės. Bet tie žmonės, kurie dirba, darbščiai dirba, kad jiems būtų suteiktos vienodos teisės ir galimybės e, dirbti ir stengtis integruotis į visuomenę. Ačiū. Uh. Anapirotis Lampros Fontolis. Ponas Lampros Fontolis. Dėkoju, pirmininkė. Pastaruoju metu mes matėme daug teroristinių išpolių, dešimtį žmonių neteko gyvybių. O teroristai e, tai islamist, islamistiškojo kalifato atstovai vaikšto mūsų gatvėmis. Mes turime automatiškai reaguoti, nes kitaip tokiu atveju ateityje padaugės. Mes turime savo poziciją e, prieš terorizmą, mes turime reaguoti ir turime kalbėti apie pyktį ir sukeliamą skausmą. Markos Jorkos e, buvo kairieji teroristai, kurie e, pražudė ir mano draugus. E, pirmoji lapkričio bus minima kaip diena prieš terorizmą. Mes negalime būti selektyvus kovodami su teroristiniais išpoliais. mano sunaus atveju vyko politinės machinacijos, kurios neleido tinkamai ištirti tų teroristinių išpolių. Ačiū. Dabar vyks spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Kingagon. Dėkoju, pirmininkė. Mes privalome e, ginti žmonių gyvenimus visur pasaulyje. E, patirti išpoliai baugina visus. Jie parodo, kad mes bet kuriuo metu galime tapti aukomis tokie išpoliai nėra paaiškinami, mes turime jiems užkirsti kelią, mes turime bendradarbiauti su tinkamais partneriais pasaulyje, kaip sakė komisaras, mes turime surinkti visas priemonės ir mums reikia įsilavinusių ir efektyvių teisėsaugos institucijų. Mes turime užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui. Norėčiau pakalbėti apie nekaltas aukas, kurios persekiojamas dėl jų įsitikinimų. Ir krikščionis dažnai moteris ir vaikai nukenčia nuo ISIS žiaurumo. Be to, kad yra prarandamos žmogaus, žmogaus gyvybės, turėtume nepamiršti ir tūkstantmečio kultūrinio palikimo, kuris buvo su, e, žlugdytas. Uh, sunaikintas. Visa žmonija nuo to nukentėjo. Dėkoju dabar Klaudija Sonzulika. Dėkoju pirmininkė. Dėl teroristinių išpolių pasaulyje Europa išgyvena rimtą pavojų. Aš manau, kad šitą globalę grėsmę reiktų spręsti globaliai. Europos lygmenių turėtume imtis visų įmanomų priemonių, kad e, užtikrintume savo piliečių saugumą ir tume tuos, kurie e, tarp valstybinių mastų stengiasi reaguoti į šią grėsmę. Terorizmas kenkia mūsų visuomenį ir mūsų gyvenimo būdui. Tai yra tiesioginė ties, grėsmė e, demokratijai, pagrindinių teisų laisviai ir vienybei per įvairovę. Tai grėsmė taikai, stabilumui, klėstėjimui, kurį Europa stengiasi suteikti savo piliečiams. Aš labai tikiu, kad e, žmogaus teisės, saugumas ir teisės sauga viena kitą papildo. Ir todėl reikia spręsti teroristinių išpolių e, klausimą visame pasaulyje ir atrasti jo priežastis. Dėkoju pone Tomašeč. tunisu i kuvajtu jasan su znak da je prancūzijoje kuveite ir kitur vykę išpoliai parodo kad dabar europoje anksčiau buvę išorės e, pavojai tapo vidiniais pavojais mes e, žinome, kad prieš islamistiškus fundamentalistus Europoje imtasi priemonių, tačiau turime nepamiršti, kad jie taikosi į mūsų pagrindinės vertybės. Šiandieną Europa e, neva e, gėdėsi savo krikščioniškų vertybių, taip kaip kartais gėdėsi savo e, tapatybės, nes kai kas nori mums primesti naują tapatybę. Mes Mm, aš manau, kad e, turėtume labai aiškiai islamistams pasakyti, kad jie e, neturi teisių Europos Sąjungoje. Ir e, tokiems žmonėms Europoje vietos nėra. Dėkoju. Kas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 susiduria su konfliktais, nyksta ištiso šalis, Sirija, Libija, mes visi esame terorizmo aukos ir musulmonai, ir krikščionis, ir visi kiti. Teroristai yra didžiausia grėsmė mūsų saugumai, turime mobilizuotis ir mobilizuoti visus savo išteklius, kad atkurtume stabilumą visame pasaulyje. Mes turime iškilti prieš tos iššūkius, susidoroti su jais. Mes turime daryti viską, ką galime, kad kovotume su terorizmu, negalime būti izoliuoti. Priešingai privalome siekti kuo daugiau demokratijos ir įvairovės. Dabar dėkoju už paskutinį pasisakymą. Paskutinis pasisakymas bus pono, pono Kastaldo. Dėkuoju, pirmininkė. Neseniai vykę tragiški teroristiniai išpoliai įvairiose pasaulio vietose turėtų mums priminti ir priversti mus e, sustoti, nes mes e, turėtume grįžti prie to. Tai susijęs su dviem aspektais. Pirmiausia, mes turime atsikratyti tos iliuzijos, kad mes atsitversime tvorą ir būsime saugus kad pasinaudosime operatyviniais duomenimis sėkimu ir taip toliau. Tai galbūt ir naudinga, tačiau vis tiek tai atrodys tarytum bandymas e, iš, išsemti jūrą e, kreuklę. Mes turime rasti ilgalaikius sprendimus. Žinome, kad konflikto sėklos bus siejamos toliau. Mes turime ir nuseikiųjų islamis, islamo atstovų. Jie turėtų būti mūsų pagrindinis sąjungininkas. Ir mm, galbūt jie padėtų mums izoliuoti teroristus, tačiau tai yra neįmanoma. Mūsų vyriausybės turėtų kovoti su uh, skurdo uh, salomis, kuriuose klesti terorizmas. Dėkoju. Dabar komisijos vardu ponas Avramopolos. E, garbus parlamento nariai, norėčiau iš pradžių padėkoti jums visiems už tai, kad šiandieną man suteikėte progą sureaguoti į pastarosius iššūkius ir pristatyti mūsų atsakomasias priemonės į teroristų išpolius. Tai dėja jau ilgą laiką yra labai svarbus klausimas ir problema mūsų priečiams. Aš esu dėkingas Jums už tai, kad įtraukėte šį klausimą į šios savaitės plenarinės sesijos darbo tvarkę. Per pasaruosius šešis mėnesius ši komisija parengė ir įgyvendino visą eilę konkrečių veiksmų skirtų kovai su šia grėsme. Turime visi kartu siekti ir užtikrinti, kad ir toliau nuolat ir greitai būtų įgyvendinami šie pasiūlymai, paisant pagrindinių teisų ir žmogaus teisų, pagrindinių teisų ir žmogaus laisvių aspektų. Aš atsižvelgiau į jūsų pastabas. Kai kurie iš jūsų minėjote Vakarų Balkanus. Norėčiau jūs patikinti, jog Kalbant ir apie saugumo reikalus, vakarų Balkanai yra labai svarbus mūsų partneriai. Stabilumas šiame regione yra be galo svarbus. Mes įgyvendiname tikslinius veiksmus kartu su Vakarų Balkanų partneriais. Taip pat bendradarbiaujame su Europolu. Daug kas iš jūsų, kaip įprasta, kalbėjote apie kaip ir visiškai suprantama, kalbėjote apie Tunisą. Įžanginėje kalboje aš daug laiko skyriau Tunisui, tai yra mūsų ypatingas partneris ir mes jam teikiame visokiojo paparamą. Peržiūrint Europos kaiminystės politiką, mes esame parengę ir toliau tobuliname tikslinės politikas šiuo klausimu. Mes kartu su ponė Mogherini ir komisaru Han rūpinamės šių klausimų įgyvendinamu ir jau turime pirmus rezultatus. Esu tikras, kad apie tai bus kalbama ir sekančiose diskusijose. Noriu dar sėkiai Jūs patikinti, kad esu pasiryžęs bendradarbiauti su Europos parlamentu ir taryba, sprendžiant šią problemą. Aš tikiuosi sulaukti iš Jūsų paramos. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar tarybos vardu ponas Šmit. Ponis, ponai deputatai, turbūt visi sutarsime, kad e, reikia skubėti. Turime suintensyvinti savo bendradarbiavimą įvairiose sritise ir imtis būtinų priemonių, kurios būtų tiek represyvaus pobūdžio, tiek prevencinio pobūdžio. Taip pat būtina laikytis sisteminio, koordinuoto požiūrio. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad negalima e, įkliūti į stigmatizavimo, atskirties, homofobijos, ksenofobijos e, spastus, kadangi Tokiu būdu mes tik pasitarnausime teroristams. Mes privalome ir toliau palaikyti trečiasią šalis, kartu su kuriomis įsitraukėme į kovą prieš terorizmą. Turime parengti koordinuotus veiksmų planus, taip pat įvairiose dimensijose. Ir kaip ką tik pasakė ponas komisaras, vyksta diskusijos dėl kaiminystės politikos, komisaras kaip tik juose ką tik dalyvavo, ir tokios šalis kaip Tunisas, kurios yra ypač pažeidžiamos, jas reikia per šią politiką taip pat aktyviai paremti. Taip pat reikia e, labiau susirūpinti internete skelbiamų turinių ir neigiamą turinio aptyrimų ir sukurti atitinkamus įrankius. Taip pat jums leidus norėčiau priminti tai, kad darome viską, kad pasiektume susitarimą dėl keliaivių duomenų įrašo mūsų pirmininkavimo e, metu. Žinokite, kad pirmininkaujantis šalis e, dirbs labai, šiuo labai jautriu klausimu, e, glaudžiai bendradabiaudama kartu su jūsų parlamentu ir tikimės jūsų aktyvaus, aktyvios paramos. Dėkuoju.